mūsų klausimo. Tai yra susitarimai dėl varžybų baigties ir korupcija sporte. Suteiksiu žodį komisijos nariai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, e, susitarimai dėl varžybų baigties ir korupcija kelia didžiulę grėsmę Europos sportui šiandien. Europos komisija yra pasiryžusi daryti viską, ką gali, kad padėtų sporto administracijai šias problemas suvaldyti. Aš be abejonės žinau, kaip organizuotos kriminalinės gaujos dalyvavo e, paskutinėme susitarimo dėl e, varžybų baigties skandale. Nuo jo nukentėjo profesionalus Europos futbolas. Mano tarnybos palaikė ryšį su Europolu, kad e, aptartų šį atvejį ir aš labai džiaugiuosi Europolo poziciją pasirinktą iki šiol. Kalbant apie uh, Europos tarybos konvenciją ir dėrybas dėl jos, uh, konvenciją dėl e, kovos su manipulacijomis per sporto varžybas. 2012 metais Europos komisija parengė rekomendaciją skirtą tarybai. Šioje rekomendacijoje yra kreipiamas į valstybės narės, kad šios leistų Europos komisijai kartu su jomis dalyvauti dėrybose. Mes tikimės, kad taryba savo dėrybų e, gairės priims jau artimiausių metų. Manau, kad kai jau bus priimta ši konvencija, bus duotas labai aiškus signalas apie Europos ryštą išsaugoti sporto garbę. Be to, ši konvencija turėtų būti pateik, galima pasirašyti ir ne Europos valstybėms, kad šios problemos globalinis matmuo būtų įvertintas. E, stengdamasis užtikrinti visą apimantį požiūrį, Europos komisija sutelkė visas e, atitinkamas tarnybas, kurios dirba kartu, stengdamosi sustiprinti ES teisės įgyti baudžiamosios teisės, duomenų apsaugos ir vidaus rinkos rytyje. Kaip neseniai e, sakoma paskelbtame Europolo pranešime, teisės saugos institucijų dalyvavimas ir bendradarbiavimas ES lygių yra esminis e, faktorius kovojant su susitarimais dėl varžybų baigties. Pastarieji tokių susitarimų atvejai akivaizdžiai parodė, kad reikės glaudos bendradarbiavimo tarp teisės saugos institucijų, e, vykdant e, baudžiamąjį tyrimą ir e, numatant bausmes. Kompetentingos institucijos turės pasikliauti Eurojus instituciją, kad galėtų praktiškai koordinuoti persikėjimą per sienas. Be to e, bus e, galima pasinaudoti visą eilę priemonių priimtų teismų bendradarbiavimo srityje, įskaitant ir Europos arešto orderį. E, tačiau policijos priemonės ir persekiojimas yra tik tai problemos sprendimo viena dalis kad e, sėkmingai būtų galima kovoti su susitarimais dėl varžybų baigties, reikia imtis ir prevencinių priemonių. Aš e, didžiuodamasi galiu Jums pranešti, kad pagal 2012 metų e, dokumentą parengėmėjai veiksmai sportui, Europos komisija išskyrė penkis projektus susijusius su susitarimais dėl varžybų baigties. Šie projektai leis e, šviesti atitinkamas susijusias pusės ir informuoti visuomenę apie šią problemą ir ypač sporto visuomenę. Tie penki projektai prasidėjo jau šių metų pradžioje, o rezultatų tikimasi 2014 metų pirmoje pusėje. Projektų koordinatoriai bendradarbiauja, kad pasiektų sinergijų ir bendrų strategijų. Projektų rezultatai padės mums platinti gerus įpročius ir sustiprins bendradarbiavimo tinklus. Taip pat noriu pridurti, kad aš labai atidžiai bendra, glaudžiai bendradarbiauju su komisijos nariu Barnie, norėdama išspręsti uh, sustarimų dėl varžybų baigties problemą iš sporto lažybų perspektyvos. 2012 m. lapkričio 12 d. Europos komisija priėmė veiksmų planą dėl uh, azartinių ložimų internete. Tame dokumente yra ir skyrius apie sporto garbę ir integralumą. Tarp komisijos pasiūlytų veiksmų yra ir rekomendacija, kuri turėtų būti patvirtinta 2014 metais. Ta rekomendacija uh, skatins efektyvesnį keitimąsi gerą praktiką, e, stengiantis e, užkirsti kelią ir kovoti su e, varžybų baigties nustatymų lažybų tikslais. Europos komisija stengiasi į šį procesą įtraukti visas susijusias ir suinteresuotas pusės. 2012 m. parengiamųjų veiksmų rezultatai bus labai naudingas indėlis į šį darbą. Kitos iniciatyvos, tokios kaip tyrimai, darbo seminarai, ekspertų susitikimai, leis surinkti reikalingą informaciją ir pateikti ją e, rekomendacijų rengėjams. Galiausiai šių metų vasario 5 dieną Europos komisija pateikė pasiūlymą, e, kuriuo bus, e, pagal kurį bus peržiūrėta ES kovos su pinigų plovimu direktyva. Žinant, kad lošimų sektorius yra labai glaudžiai susijęs su pinigų plovimu, Europos komisija pasiūlė išplėsti šios direktyvos mastą ir neapsiriboti tik tai kazino. Reikia apimti visą azartinių lošimų sektorių. Žinant, kad pinigų plovimo rizika E, evoliucionuoja. Labai svarbu užtikrinti, kad ES teisinė bazė galėtų reaguoti e, sveikai, racionaliai ir lankščiai. Ačiū. Ačiū. Komisijos narė dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų e, atstovams. EPP vardu ponas Belet. Ačiū, ponė pirmininkė, e, brangus, e, brangi komisarė, kolegos. Labai ačiū už šią iniciatyvą. Toliau pratesiu e, gimtają olandų kalbą. Komisija, komisarė Europolas pateikė informacijų apie nemažai e, susitarimų dėl futbolo varžybų baigties ir daugybės pažeidimų, tad čia šiuo atveju reikia laikytis ES požiūrio. Pirmiausia, reikėtų e, spontaniškai, neraginamai keistis informaciją apie tokius atvejus, įtraukiant į tai e, sporto federacijas, nacionalinės institucijas, kad šios dirbtų kartu, keisdamosi informaciją ir duomenimis apie konkrečius e, atvejus. Toliau, mums e, reikia konkrečios teisėkuros iniciatyvos, kad e, iš tikrųjų tokie susi, aptariami susitarimai, kad už juos būtų traukiama, traukiama baudžiamojon atsakomybėm. Uh, nes e, jie įmanomi dėl e, baudžiamosios ir kitos teisės susifragmentavimo. Tad e, už tokius, už tokius susitarimus turėtų būti numatomos baudžiamosios sankcijos. Toliau neregistruotos licenzijų pagrindų, neveikia, nelicenzijų pagrindų veikiančios tinklala, veikiantis tinklalapiai. Šitą klausimą irgi reikia reglamentuoti. Uh, Dar vienas dalykas. E, lažybos dėl varžybų baigties, kai juose dalyvauja kartu ir jauni žmonės, e, vaik, e, tai yra vaikų ar, ar jaunimo komandos dabartinė pranešimo apie tai sistema nepakankamai veikia. Tad e, komisija iš tikrųjų turėtumėt pateikti konkrečių pasiūlymų ir tikrai gali tikėtis visiškos Europos parlamento paramos. Labai ačiū, ponė Belėt. Toliau e, socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Kamenver. Pone Kamenver. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos, brangi komisijos narė. Europoje šiaip jau nustatyta 380 e, futbolo e, e, sektoriaus atstovų, kurie pateko į skandalą, o dar daugiau tokių yra visame pasaulyje. Tad iš tikrųjų šis skandalas tikrai sukrečiantis. Nes čia mes kalbam apie reiškinį, kuris šiaip jau užima labai didelę vietą visuomenėje ir apskritai visas sportas tada e, statomas ant kortos. Tad e, kita vertus nukenčia ir sąžiningi e, žaidėjai. Tad mes turėtume šiaip jau sudaryti sąlygas uh, E, sąžiningam žaidimui mes turėtume numatyti tinkamas sankcijas ir turėtų būti taikoma visiška netolerancija šitam reiškiniui, kartu e, skleidžiant gerąją praktiką, dėgiant prevencijos veiksmus. Su šiuo reiškiniu susiję nemažai e, pinigų ir kartu elektroninės, sakykime, lažybos dėl varžybų baigties. E, yra tikrai pavojingos, nes čia daug manipulacijos atvejų pasitaiko ir tokios elektroninės lažybos turėtų būti uždraustos. Tad e, už tokias veikas e, turėtų būti traukiama baudžiamojo atsakomybė, reikėtų įtraukti policijos e, tyrimo E, pajėgas ir reikia e, teisės aktų ES e, lygių. Tad ačiū komisariai už tai, ką išgirdom ir aš manau, kad ES teisės aktas tikrai padės mums kovoti su šituo reiškiniu. Labai ačiū. Toliau. Aldė frakcijos vardu dvi minutės skiriu ponui Liokė Gordui. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėt žodį. Iš tikrųjų, gera diena tiek parlamentui, tiek komisijai dėl susitarimų, dėl e, varžybų baigties. Tai tai, ką išgirdom iš komisijos narės, iš tikrųjų savo laiku pasakyta, geri žodžiai buvo pasakyti. Be jokios abejonės, beje, kaip jau buvo paminėta komisarės ir kitų kalbėtojų, mes matom tik tai Lietkalnio viršūnę. E, Nes e, iš tikrųjų, kai kas e, sako, tai yra, galima sakyti, kad išjudinsim pačiai, pačių, pačių sporto pagrindus, jeigu mes e, neįsikišim į šitą reiškinį. Tas reiškinys dabar išsiplėtė į Balkanų pusėsalio valstybės, po Azijos valstybėse, tad iš tikrųjų visam sportui grėsia pavojus. Tad labai svarbu, kad pasauliniu lygiu, e, kartu Europos lygiu mes turėtume mąstyti apie e, tai, kad didelės e, varžybos vyksta ir mes iš tikrųjų turim išlaikyti sažiningumą sporte. Labai gerai, kad parlamentas dabar pateikė rezoliucijos projektą, labai puikus darbas nuveiktas, tikrai gerų pasiūlymų buvo pateikta. Buvo beje pasakyta, kad reikėtų keistis informaciją, gerąją patirtimi, tam, kad tikrai kol kas dabar didžiausia, viena didžiausių problemų, kad nelabai žinom, kas vyksta kitose šalyse. Tad tokiu būdu keistis informaciją galim tikrai nepažeisdami subsidiarumo principo. Tad dar kartą labai džiaugiuosi tuo, ką išgirdau. Labai ačiū komisijos nariai už iniciatyvas, apie kurias jūs prabilot. Tikrai daug žada mūsų futbolo ateičiai. Dėkuoju. Pone Lokigartai, ponė Sinklė norėtų užduoti Jums klausimą pagal Milinos kortelės procedūrą. Pone Sinklei, prašau. Pone pirmininkė, kolega kalbėjo apie desažiningumą, bet gal jūs uh, galėtume taip pat pakomentuoti da, uh, sporto asociacijų da, da, sprendimą dėl Bosmano. Da, Ką Jūs manote apie tai, jog kuriami pernelik stambus futbolo klubai, kurie, kurie pernelik daug moka savo sportininkams ir tai kenkia tiems futbolo, futbolo žaidėjams, kurie e, gauna mažesnius atlyginimus ir Bosmano sprendimas e, sukėlė šią problemą. Senor Lokigaard. Be jokios abejonės problema E, kuri čia iškelta, iš tikrųjų yra tokių problemų, kai sukasi labai dideli pinigai didžiuosiuose futbolo klubuose ir kartu mažesniuose klubuose, tad rizika yra, kad nusikal, nusikaltelių grupuotės įsiskverbs į tokias žemesnio, e, žemesnės lygas. Bet kita vertus, ES gali vaidinti vaidmenį šiuo atveju, nes tas reiškinys apima visus lygius. Tai ne vien tik tai didžiųjų klubų problema. Antai e, prieš, e, e, tai yra net Italijos vyriausybės narys, tiesiog pasiūlė vieną aukšto lygio Italijos futbolo lygą tiesiog iš, iš, iš, išmesti iš tos lygo, iš, Tad e, iš ties yra tokių atvejų daug ir ypač daug lėšų neturintys klubai yra šiuo požiūriu labai pažeidžiami. Dėkuoju, ponui Lokegard. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Tavarės. Dvi minutės jums skirtos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes visi žinome, kad šios problemos mastas yra didžiulis. Jau daugelį metų įvairiose valstybės narise stebėme įvairius ženklu, to ženklus. Policija yra pradėjusi nemažai tyrimų dėl sustarimų dėl varžymų baigties. Žinome, jog ši problema egzistuoja, jog ji yra didžiulė ir Europolo nesiniai atliktas tyrimas uh, kaip tik ir rodo, jog e, ši veikla, neteista veikla, verčiasi stambios e, tarptautinius organizuotos grupuotės. Taigi čia kalbame apie organizuotą nusikalstamumą. Todėl turime Europos lygmenių kovoti su šiuo reiškiniu. Antra, turime nepamiršti, jog Kova su organizuotu nusikalstamumu įeina į ES e, e, kompetenciją, todėl turime imtis veiksmų. Nepamirškime, jog ši problema kenkia vis, mums visiems, pirmiausia, sporto asociacijoms. Ir todėl aš manau, kad šios asociacijos turėtų bendrabiauti su e, europinėmis ir nacionalinėmis institucijomis šioje kovoje. Futbolo klubam, klubams reikia bendros rinkos vidaus rinkos tam, kad e, varžybos galėtų būti transliuojamos visoje Europos Sąjungoje. Prisimint, kas vyko dėl ledo e, rytulio čempionato Baltarusijoje. Prisiminame, kokios vyko diskusijos. Taigi turime atsargiai pasirinkti, kokį signalą norime nusiųsti. Toliau mums be abejo reikia veiks, imtis veiksmų, kovojant su pinigų plovimu. Džiugiuosi, kad pradėtos konsultacijos dėl naujosios direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu. Susitarimą dėl varžybų baigties nėra, nėra problema aktuali tik tai sportininkams. Sportas yra veikla, kuri yra tarptautinė ir kuri turi didžiulį socialinį vaidmenį. Dėkuoju, ponui Tavariš. Toliau Europos konservatorių ir reformatorių grupės frakcijos vardu kalbės ponė McLaughlin. Kolegos, aš džiaugiuosi, kad yra rengiama ši rezoliucija dėl e, susitarimus, e, dėl varžybų baigties, nes šie susitarimai kelia realią grėsmę sporto integralumui. Europolo tyrimas parodo, koks yra šios problemos mastas ir tai visus mus neramina. Tai e, šis, šis tyrimas sukrėtė daugelį iš mūsų 380 varžybų buvo iš, nustatytos, buvo nustatyta, jog susitarimai galiojo dėl 380 varžybų. Sporto asociacijos galėtų svariai prisidėti prie šios problemos sprendimo, tačiau korupcija yra E, išsikerojus ir todėl mes dabar privalome pagalvoti apie tai, kokiu in, e, intervencinių priemonių privalome imtis. Susitarimai dėl varžybų baigties dažnai yra susijęs su organizuotu nusikalstumumu. Labai dažnai šios organizuotas e, grupuotės, nusikalstamos grupuotės veikia ne ES. Jos yra įsikūrusios už ES ribų, tačiau paprastai jos uh, vykdo savo nusikaltimus būtent mūsų teritorijoje. Todėl aš manau, jog būtina keistis informacija apie įtarimus dėl sustarimų dėl varžybų baigties. Aš manau, kad turime kovoti su šia problema da, visapusiškai nes, e, ir e, tarptautiniu lygmeniu, nes tai yra, nėra vien Europoje aktuali pro, problema. Mano kolega kalba apie sustrimus dėl varžybų baigties savo rengiamame pranešime dėl uh, azartinių lošimų. Mums reikia tarptautinio bendradarbiavimo tam, kad galėtume įveikti šią problemą. Turim daryti viską, kad išsaugotume sporto integralumą ir sažiningumo sportę, nes sportas rūpi mums visiems. Ačiū, ponė Maklarkin. Aš mačiau, kaip jūs bėgot koridoriumi, labai geros fizinės formos esate. Žodis jums, ponė Metin kad bėgioju, tai nereiškia, kad jau futbolą žaidžiu. Bet maloniai galiu pripažinti, kad beveik nieko nepripažįstu apie, sputborą, apie sportą, bet visiškai sutinku, kad reikia kovoti su varžybų rezultatų baigties iš ankstinių e, nustatymo. Šis pranešimas būtent ir skirtas šiai problemai spręsti. Junktinėje karalystėje jau turime vieną priemonę kovoti su šia problema - tai yra policijos pajėgos. E, jeigu ES E, galėtų būti kaltinama, tai galėtume pasakyti, kad ji pati prisideda prie kai kurių sustarimų ar e, varžybų baigties rezultato. Štai 75 metais Junktinėje karalystėje, kai vyko referendumas, e, buvo kišamasi į jo rezultatus. Tada netgi Junktinė Amerikos valstybių centrinės žvalgybos tarnyba, man atrodo, įsikišo, kad būtų geras e, ES palankus rezultatas priimtas. Taip pat buvo 92 metais Danijoje. E, buvo užtikrinta, kad e, geras varžybų rezultatas būtų. Bet Olandijoje ir Prancūzijoje, kai buvo bandoma susitarti dėl rezultato baigties per referendumą dėl konstitucijos, e, E, nebuvo pasiekta to, ko reikėjo. Bet Airijoje vis tik tai e, buvo dėl Lisabono sutarties sugebama įsikišti taip ka, į balsavimą, kad būtų gautas geras rezultatas. Taigi, jeigu bus kuriama kažkokia tai tyrimų tarnyba e, iš anksto rezultat, varžyboms su iš anksto nustatytais rezultatais, tai pirmiausia, jie turėtų nagrinėti, kaip dirba Europos Sąjunga. Jums yra mėlynoji kortelė. Ponas Valkahar turi mėlyną kortelę. Øh, øh, Maničiau, kolega taip aiškiai pademonstravo, kad jis neišmano apie sportą. Na, o dabar taip, atsisijokim, atsiribokim nuo politinių elementų. Tai norėčiau paklausti, ar pranešėjas patvirtintų, kad jeigu dabar mes turėtume kovoti su e, tokiu tarpvalstybiniu nusikalstamumu, neužtenka vien tik tai policijos pareigų, pajėgų. O šiaip jau iš visų pusių girdim, kad reikia tarptautinio bendradarbiavimo. Ar jūs to nepripažintumėt? Ponas Betinas. Taip, mielai pripažįstu, kad nieko nežinau apie sportą ir neapsimetu, kad aš e, ką nors suprantu. Bet e, kai kalbame apie tarptautinį nusikalstamumą, jau egzistuoja tokia organizacija kaip Interpolas, kuri keičiasi informaciją apie e, tarptautinį nusikalstamumą. Be to, kiekviena valstybėje narėje yra nacionalinės policijos pajėgos, kurios nagrinėja nusikaltimus. Tai kamgi dar reikia naujos institucijos, e, kuri perimtų darbą iš jau veikiančios policijos ir Interpolo. E, kodėlgi e, galėtume dabar įsivaizduoti, kad ES sukurta institucija bus efektyvesnė negu kitos ES sukurtos institucijos. Ačiū ponė Betinai. O dabar uh, e, GUE NGL frakcijos vardu ponas Enan. Ačiū ponė pirmininkė. Labai neseniai Europol išsiaiškino labai platų nusikalstamą tinklą, kuris buvo atsakingas už 380 varžybų rezultatų baigti Europos teritorijoje. 400 e, teisėjų, žaidėjų su tuo buvo susiję, bet niekas nebuvo areštuotas. Todėl manau, kad pats laikas, kad parlamentas bando įsikišti į šios problemos sprendimą. Mes suprantame, kad e, tokie sprendimai dėl e, iš ankstiniai susitarimai, dėl rezultatų baigties greuna visą šio sektoriaus egzistavimą, todėl reikia ieškoti sprendimo. E, Jeigu mes manome, kad sportinė ir fizinė veikla yra būtina žmogaus ūkdymui ir jo sveikatai visais gyvenimo etapais, tai yra labai svarbus e, visuomenės gyvenimo elementas, tai e, turime suprasti, kad yra būtina e, sunaikinti tuos tinklus, kurie primena organizuotą mafiją, e, kurie sportą paversti verslu, kuris tarnauja jo interesams. E, nes jeigu tęsis tokia padėtis, tai klubai dar daugiau leis pinigų, negu yra leidžiama dabar, nesižvelgdami į jokias egzistuodamas taisyklės. Todėl ES turėtų bent jau stengtis, kad e, būtų bent jau sukurtos reikalingos finansinės kontrolės taisyklės, kad būtų užtikrinta e, finansinė drausmė sporto varžybose Mes turėtume taip pat taikyti labai griežtas e, bausmes tiems, kurie tas taisyklės pažeidžia. Taip pat reikėtų patraukti atsakomybę bankus, kurie, dėl kurių veiklos neretai kai kurie klubai net žlunga e, labai gaila, kad padėtis dabar yra tokia, kokia yra, bet balsuojant dėl šios rezoliucijos mes turėsime susilaikyti, nes jos nėra pakankamai geros. Toliau ponė Sinclair. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis klausimas labai artimas mano širdžiai. Aš esu sporto mylėtoje, futbolo gerbėja ir futbolo sponsorė visais lygmenimis, todėl manau, kad ši problema turi būti sprendžiama. Kai kas sako, kad tas žaidimas yra labai gražus, bet pamažu mes suprantame, kad futbolas tampa e, vis labiau nešvarus ir suterštas. Anot e, ekspertų, per savaitę dešimt varžybų rezultatai būna nulemti iš anksto, vien Europoje, o pasauliniai skaičiai mus pritrenktų. Tačiau negalima šią problemą spręsti tik iš Europos perspektyvos. Ar mes galime pasitikėti ES komisiją, kuri pati turi tam tikrą korupcijos e, istoriją, kad ar ji gali išspręsti tokią problemą kaip iš ankstinis varžybų nustatymas. Tai yra pasaulinė problema, kol valstybės, kuriuose futbolas yra populiariausias, pačios nesusitvarkys, tol nieko nepakeisime. Pažiūrėkime, pažiūrėjau, tarptautinė organizacija FIFA, e, kuri e, yra korumpuota. Arba pažvelkime į atitinkamą futbolo administraciją mano valstybėje. Ji leidžia e, pažeidžiamiems klubams patekti į neteisingas rankas. Daug e, futbolo e, žaidėjų yra prastai apmokami, jie yra menko išsilavinimo ir jie patys negali spręsti problemų. UEFOje yra žymiai daugiau valstybių narių negu ES, todėl ji turėtų kažką spręsti. Pats laikas sukurti skaidrės futbolo institucijas, futbolo administravimo institucijas ir valstybės narės turi kovoti su korupcija futbolą. Aš manau, kad futbolas gali būti gražus žaidimas. Sinclair. Ačiū ponė Sinclair. Toliau pereiname prie kitų kalbėtojų. Ponas Kurija, dvi minutės. Grazie, prezidente. <clears throat> Ringrazio anche la. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū komisijos nariai už tai, ką mes išgirdom. Ačiū už komisijos iki šiol nuveiktą veiklą, ačiū už tai, kad komisija pažadėjo imtis veiksmų ateityje. Iš tikrųjų labai svarbu. Uh, sportas iš tikrųjų yra labai e, geras užsiemimas e, asmenims ir, ir valstybėms, tiesiog pasigel, pasigalinėti draugiškai. Ir e, ypač kai lūkesčiai siejami su aukso medaliais, bet labai svarbu, kad nebūtų sustarimų dėl varžybų baigties. Tad mums reikia pirmiausia koordinuoti veiksmus tarp e, policijos struktūrų, bet vien tik tai to nepakanka. Kalbant apie, sakykime, jaunimą, tai labai svarbu e, suderinti teisės aktų nuostatas, e, įtraukiant į procesą nevyriausybinės organizacijas. Antai parlamente jau buvo kalbama apie nemažai iniciatyvų, o dabar atėjo laikas e, tas iniciatyvas įdėkti, turint galvoje e, vėlgi tą mastą, kurį gavo sustarimai dėl varžybų baigties. Tad e, iš tikrųjų reikia versti šio, šio, šios ryties atstovus laikytis įstatymų. Mes turėtume aiškinti visuomeniai, e, jaunimui, e, ypač stengtis e, iš tikrųjų siekti rezultatų sąžiningai. Labai ačiū. Ponui Skūrijai toliau. Ponas Vaigul, Vaigul pakėlė mėlynąją kortelę. Kreipiuosi į kolegą Skūriją. Man labai malonu buvo e, jūs e, girdėti, kad tai, kad jūs paminėjot e, sporto etinį aspektą, jaunimą sporte. Šiuo požiūriu jūsų pastaba buvo labai įdomi, nes dabartinė sporto komercializacija iš tikrųjų kerta paties sporto e, šaknis. Tai e, mes kalbam ne vien tik tai apie futbolą, bet ir apie kitas sporto šakas, kurios kenčia nuo tariamų reiškinių. Tad iš tikrųjų gaila. Gaila, kad nesimama tokių priemonių, kaip, sakykime, tiesiog tam tikrų ribų nustatymas e, už komercializavimo e, pažabojimas, tiesiog ne, neleidžiant, e, kad, kad tai apimtų ir olimpinę žaidynės. Taip, dėl imtynių buvo paminėta Tai iš tikrųjų sporto, sporto šaka, kur labai fizinis e, e, ryšys glaudus. Na, o kalbant apie sporto komercializavimą, tai manyčiau, iš tikrųjų labai gera proga pasigilinti į tokią galimybę 27, greitai 28 valstybėms narėms mūsų patirtis šiuo atveju labai nevienoda, bet mes tikrai galim daug vieni iš kitų pasimoti, pasimokyti. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Boskurt man rūpi sažiningumas ir sporto integrumas, e, piliečių saugumas ir, ir, ir mane neramina, kad trūksta konkrečių veiksmų. Tad dabar e, Europolo rezultatai tikrai šokiruoja. Matom, kaip išplito nusikalstamos organizacijos, e, kurios apraizgė savo tinklais šimtus Europos futbolo varžybių. Su tuo reiškiniu susiję be abejo dideli pinigai ir e, kartu mažai stebima ir tuo pasinaudoja nusikalstamos organizuotės, e, tai yra organizacijos, kurios kartu užsima ir žmonių priekybą, narkotikų priekybą. Bet e, išgirdom komisijos žodžius, tačiau norėčiau konkrečiai išgirti, išgirsti, ką jūs ketinat konkrečiai nuveikti, pateikti dėl tokių susitarimų, dėl e, varžybų baigties. Jūs paminėjot Eurojustą, Europolą. Tačiau reikia vis dėlto geresnės baudžiamosios teisės nuostatų derinimo, reikia geresnio veiksmų koordinavimo. Atsiprašau, atsiprašau, man, aš negaliu susikaupti pirmininkas tęsia. Kai kurios valstybės narės itin yra paužiam, jau pažeidžiamos, kadangi jos nesuvokia susitarimų dėl varžybų baigties masto ir grėsmės ir dėl to puikiai veikia uh, E, nusikalstamos organizu, e, organizacijos. Tad mes negalim iš tikrųjų laukti sudėję rankas. Laukti iki 2014 pabaigos tai iš tikrųjų nesustabdys e, nusikaltelių veiksmų. Tad dar kartą klausiu, ką komisija ketina daryti dabar, kad apsaugotumėt piliečius ir kad išlaikytumėt sporto integrumą. Labai ačiū. Pone Buskur, ir dabar, dabar žodį suteiksiu dvi minutės ponui Takulai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už e, tokią puikią iniciatyvą, apie kurią mes išgirdom. Jos iš tikrųjų labai reikia. Iš tikrųjų e, reikia sustiprinti bendradarbiavimą, nes mes kalbam apie neigiamus profesionalaus sporto elementus. Mums reikia iš tikrųjų geriau valdyti situaciją e, ir užkirsti kelią susitarimams dėl varžybų baigties. Tačiame kontekste turėtume nepamiršti, kad mes tikrai turime kovoti su šiais neigiamais sporto reiškiniais. 90 procentų, bet kita vertus nepamirškim ir tuos aplinkybės, e, kad 90 procentų sporto e, iš tikrųjų veikia sąžiningai. E, tai pasakytina ir apie profesionalų, ir apie mėgėjišką sportą. Tad taip mes iš tikrųjų turėtume imtis globalių veiksmų tam, kad kovotume su šiuo netinkamu reiškiniu. Buvo paminėta sporto etika Buvo paminėtos olimpinės žaidynės ir tokios vertybės kaip e, lojalumas, sažiningumas, tad mes turėtume veikti vadovaudomėsi tuo. Dėkuoju, ponai Teklai, toliau kalbės ponas Šuntis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimojo komisijos e, narė, gerbimojo kolegos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad ponas Papastamkos šiuo metu kovoja dėl savo gyvybės ir mes visi tikimės, jog jis pasveiks ir sugrįš į mūsų gretas. Galime tik taip gailėstauti, kad jisai nedalyvauja šioje diskusijoje. Aš kalbu apie jį dėl to, kad jis e, daug yra prisidėjęs prie kovos susitarimais dėl varžybų baigties. Šie susitarimai nėra koks nors naujas, neseniai atsiradęs reiškinys ir žinome, koks yra šios problemos mastas ir kokie pinigai sukasi šiame versle. Sportas šiandien yra nepaprastai komercinis, ypač futbolas. Žinome, kad privalu imtis priemonių Tuo turi užsimti e, įvairios institucijos, tačiau jos nieko nedaro arba jų veiksmų nepakanka. Mums reikia kon konkrečių bausmių, konkrečių baudų, tik tai tuomet galėsime veikti šį reiškinį sporte. Dėkuoju, toliau, ponė Matiju. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Praeitų metų vasario mėnesį Europolas paskelbė apie uh, platų nusikaltelių dalyvaujančių sudarant sustarimų dėl varžybų baigties tinklą ir buvo tyrimas parodė, jog šis sukčiavimas lietė net 8, 380 varžybų ir aš tikiuosi, kad mes pasidžiaugsime tuo, kad Europolas puikiai padirbėjo. Europolas veikia taip pat puikiai kaip ir Eurojustas, kovodamas su organizuotu nusikalstamumu ir, ponė komisarė, labai, labai dažnai uh, yra sukčiaujama sudarant e, lažybas. E, šiame sukčiavime dalyvauja e, tarptautinės nusikalstamos grupuotės ir su tuo privalome kovoti. Jūsų pasiūlymas, komisijos pasiūlymas dėl uh, uh, naujo direktyvos projekto mus nudžiugino. Aš tikiuosi, kad mes netrukus parlamente susilauksime šio dokumento uh, Ir aš taip pat tikiuosi, kad netrukus bus baigta renkti direktyva dėl nusikalstamų būdų įgyto turto konfiskavimo. Mes turime nustatyti visiško sukčiavimo, netoleravimo politiką. Mūsų sportininkai yra tokie pasvarbus, kaip ir mūsų rašytojai ir muzikantai, kurie kūrė mūsų kultūrą ir istoriją. Sportas e, vienyje žmonės visose valstybėse narėse ir todėl sportas turėtų išlikti orus. Dėkoju. Dabar vieną minutę suteikiu žodį poniai Selavova. Ačiū, ponė pirmininkė. Europolas paskelbė duomenės apie atliktą tyrimą, kuris atskleidė didžiulį korupcijos mastą futbolo klubuose. Futbolas yra sportas, kuris yra naudingas tiek suaugusiems, tiek vaikams. Aš manau, kad mes privalome kovoti su organizuotu nusikalstamumu, su e, tarptautinė nusikalstama veikla susijusiu su sportu. Labai svarbu yra daryti viską, kad sportas išliktų etiškas. Todėl turime bendradarbiauti su e, trečiosiomis šalimis ir su įvairiomis sporto asociacijomis. Nepamirškime, jog didžioji dalis sukčiavimų e, yra vykdoma trečiosiose šalise. Privalome kovoti ir su uh, azartiniais lošimais uh, internetu, nes ši veikla taip pat turi labai svarbių padarinių visoje ES. Dėkuoju toliau ponas Jekolino. Ačiū, ponė pirmininkė. Niekas e, nebejojo, jog sportas vienyje žmonės kad jis skatina e, E, sveik, e, sveiką rungtiniavimą. Sportas taip pat padeda mums puoselėti gerą sveikatą. Sporto varžybos rengiamos vadovaujantis bendromis sąžiningai nustatytomis taisyklėmis. Žinome, kad e, ne viskas yra geras sporte. Egzistuoja ir dopingo reiškinys, ir dabar kalbame apie susitarimus dėl varžybų baigties. Šie susitarimai generuoja didžiulius pinigų strautus - 100 milijardų eurų per metus. Todėl gal ir nenustabu, jog, jog korupcija yra tiek išsikerojus. Pinigai patenka į dažnai tarptautinių mastų veikiančių nusikaltelių e, rankas. Kad galėtume su jais kovoti, turime plėtoti policijos pareigūnų bendradarbiavimą, turime daugiau dirbti su Europolu ir Eurojustu. Mums taip pat reikia, kad veiksmų imtųsi ir, ir Europos prokuroras. Susitarimai dėl varžybų baigties ir e, žaidėjų diskriminacija dėl jų rasės ar kūno spalvos, tai yra požymiai to, jog e, sportas šiuo metu serga? Sportas ir sporto varžybos yra labai svarbios, ypač jaunimui, nes sportas turi didžiulę simbolinę reikšmę ir todėl reikia užtikrinti, kad sportas ir toliau būtų sąžiningas. Kolino. Pone Boskurt, mėlyną kortelę norėtų pateikti pono Jekolino. Ja. Prašom, ponė Buskurt. Ponas Jekolino minėjo Krim komitetą. Aš irgi priklausau tam komitetui ir aš skaičiau to komiteto dokumentą apie varžybų baigties e, nusprendimą iš anksto. Uh, Deja, ši problema yra aktuali ne tik sporto atveju, tai yra labai rimta problema Europos teisingumo sistemoje, todėl Europos bendradarbiavimo sistema yra labai svarbi. Krim komitetas e, kalba apie organizuotą nusikalstamumą, pinigų plovimą ir korupciją. Ir aš norėjau paklausti, kaip ponas Jekolino, kaip Krim komiteto pranešėjas, vertina e, savo galimybės parengti pranešimą apie sporto varžybų baigties nusprendimą. Ačiū. Aš e, pirmininkę norėčiau e, nuraminti ponę Boskurt ir pasakyti, kad e, šie veiksmai e, prieš susitarimus dėl varžybų baigties neapsiriboja futbolu, tai apima visas sporto rušis. Jau prieš šimtą metų beisbole buvo užfiksuoti tokie atvejai. Apie tai savo pranešime taip pat kalbėsiu aš kaip Krim komiteto pranešėjas. Uh, e, sportiškas sportas yra esminis dalykas, tai turi būti gyvenimo būdo dalys, tai jis turi parodyti pavyzdį jaunimui. Ir teismų bendradarbiavimas šiame kontekste yra, mano nuomonė, e, būtina prie, e, prielaida e, gerai praktikai sportė sukurti. Aš, ponė Boskurt, galiu pasakyti, kad savo baigiamajame, net ir tarpinime pranešime Krim komiteto vardu atsižvelgsiu į visas sporto rūšis. Ačiū ponas Repo, vieną minutę. Arvoisa puhemies, niin valitettavasti sopupelit ja... Labai ačiū dėja. E, susitarimai dėl varžybų baigties ir lažybos yra susiję su baudžiamosiomis nusikalstamomis grupėmis. Ir e, tai e, teršia sporto reputaciją. Mes matome, kad e, E, didžiulės sumos pinigų čia cirkuliuoja, milijonai cirkuliuoja e, žmonių, korumpuotų žmonių rankose. Dešimtis tūkstančių eurų patenka į žaidėjų rankas, kad būtų galima nulemti varžybų baigti. Tai yra pasaulinis reiškinys, ne tik europietiškas reiškinys, bet e, negalima visiems uh, kiekvienam savo šalyje tik tai spręsti tas problemas. Reikia, kad pasaulinės e, organizacijos suteltų savo jėgas. Tik taip mes galėsime būti efektyvus. Taip pat e, būtina užtikrinti, kad šis sustarimų dėl varžybų baigties reiškinys išnyktų mums kartu bendradarbiaujant. E, lažybų sistemų kontrolė turi būti užtikrinta taip pat, kad būtų užtikrinta sveika lažybo atmosfera. Ačiū ponė Repo, o dabar pusantros minutės ponas Fisas. Labai ačiū ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Mes ėmėmės labai griežtų priemonių, kad galėtume kovoti su dopingu. Tai buvo sporto viežys ilgus metus E, dabar tą patį matome e, su susitarimais dėl varžybų baigties. Nuo jų kenčia visos sporto rūšys - sportininkai, treneriai, teisėjai, e, klubų vadovai. Pranešimą praėjusiais metais parlamentas priemė daugumą balsų, bet dabar jau yra daugybė pasiūlyta naujų dalykų. Mes matome, kad per stambiausius sporto renginius tokių sustarimų yra daugiausia. Taip pat mes turime kalbėti apie lažybų atmosferą. Uh, E, e, mes turime aiškiau apibriežti, kokia veikla yra pažeidimas, kokia veikla yra nusikalstamumas. Kiekviena pavienė valstybė narė negali čia bendradarbiauti. Euro, e, negali čia nieko pasiekti, turi juos bendradarbiauti, Europolas turi būti pasiteltas, lygiai taip pat turėtume pasitelkti e, tarptautinės sporto organizacijas, kad jos pasinaudotų visomis turimomis priemonėmis, kad mūsų kova būtų sėkmingesnė. E, E, turime daryti viską, ką galime, kad būtų sukurta gera valdymo sistema. E, mes suprantame, kad e, sportininkai kartais dėl to, tokių susitarimų netgi lieka be atlyginimo sporto federacijos turi geriau bendradarbiauti, jų nariai turi aiškiau suprasti, kokia rimta problema yra susitarimai dėl varžybų. Ir iš dalies aš džiaugiuosi, kad mes jau greitai priimsime rezoliuciją šią temą ir aš tikiuosi, kad 2014 metais jį įsigalios. Ačiū. Toliau e, ponė, e, ponas Papanikolau pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė susitarimų dėl varžybų baigties reiškinys nenaujiena. Jau e, trečiajame dešimtmetyje panašių atvejų buvo užfiksuota visoje eilėje valstybių, net ir olimpiadose. Yra atliekami tyrimai dėl, tuo, tuo metu buvo atliekami tyrimai dėl galimų bokso varžybų korumpuotumo. Ir e, tai kelia rimtus rimtą susirūpinimą Europai. E, Europolas nustatė, kad 380 iš 680 futbolo varžybų Europoje e, buvo e, patekusios į tokius korupcinius spastus, buvo dėlių susitarta iš anksto. Dabar Europolas supranta, kad reikia kažką daryti. Kaip Konas Huntis labai aiškiai pasakė, parlamentas prieš kurį laiką buvo parengęs deklaraciją raštu, kad į tai būtų atkreiptas dėmesys tą deklaraciją inicijavo mūsų mielas kolega Jorgos Papastamkos. Manau, kad turime kažką daryti, kad ši problema būtų iš esmės išspręsta. Taip pat reikia imtis prevencinių priemonių. Aš nežinau, ar mes galime jaustis, kad darome pakankamai, stebėdami esamą padėtį ir užkirzdami kelią sukčiavimui. Žinome, kokio masto duomenų srautai cirkuliuoja. E, žinom, kai kalbame apie susitarimus dėl varžybų baigties, būtent atitinkamuose dokumentuose apie juos turėtume išskirti visas aktualiausias problemas. E, mes e, turime, mes iki šiol e, didžiuodavome savo reputaciją, mes turėtume užtikrinti, kad tai būtų ir toliau. Toliau panas Kurski. Ačiū ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi matydamas, kad Europos parlamentas sprendžia korupcijos sportę problemą. Manau, kad korupcija uh, iš esmės e, greuna sporto e, pamatus, o sportas yra viena iš maloniausių veiklos rūšių daugumai mūsų. Kol kas, manau, palėtėme tik Asbergo viršūnę, turėtume padaryti kur kas daugiau. Lenkijoje šią problemą, e, korupcijos futbole problemą, esame bandę išspręsti jų daug kartų ir turbūt prisimenate, kad korupcijos problemų sportai Lenkijoje buvo nemažai. Pavyzdžiui, buvo vienose varžybose nustatyta, kad kuri komanda turės laimėti ir jie laimėjo 7-1. Mūsų buvęs teisingumo ministras Zobro e, įvedė e, reikiamų nuostatų į Lenkijos e, įstatymus, kad sporto problemas būtų sprendžiamos, tačiau uh, Reikia daugiau solidarumo. Problema ta, kad per daug žmonių ima kyšius, per daug išsiplėtojusių korupciją. Todėl mes turėtume užtikrinti geresnį bendrabavimą tarp policijos teismų visose valstybėse narėse. Turėtume konfiskuoti e, korumpuotų asmenų turtą. Korupcija sporte yra labai e, didelė rykštė. Ačiū. Toliau spontaniškų pasisakymų procedūra. Septyni parlamentarai norėjo pasisakyti. Ponas Kšydėski vienam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Unia... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra šiaip jau priemusi nemažai teisės aktų įvairioms rytim, o šiandien e, mes iš tikrųjų turėtume užtikrinti sporto, renginių sporto e, organizacijų uh, E, skaidrumą, nes jau kurį laiką, e, kurį laiką vyko, e, buvo sudaromi susitarimai dėl varžybų baigties ir tai buvo ne vien tik tai futbole, bet ir kitose sporto šakis, šakose. Tad mes tuos reiškinius turėtume vertinti per baudžiamosios teisės prizmę. Mes žinom, kad korupcijos atveju yra ir tam tikrais atvejais yra asmenų, kurie korumpuojami. E, E, tad e, čia iš tikrųjų pažeidžiamas vienodų sąlygų, e, sąžiningo žaidimo principas. Ir taip, tikrai būtų įdomu išgirsti, kada mes sulauksim konkretaus pasiūlymo. Labai ačiū. Toliau, ponas Mat, Matula. Skandalai sporte kyla nuolat. Pasak Europolo duomenų skaičių, visą tai rodo e, Europolo skaičiai. Tačiau tų skandalų šaknis siekia toli ir dabar e, jie platinami žiniasklaidos priemonėmis vyksta kartu e, azartiniai lošimai, lažybos dėl varžybų baigties, visą tai skatinama elektroniniu būdu. Su, tai, apie, su, su tuo sunku kovoti, kadangi e, tie reiškiniai e, yra globalaus požiūrio. Tad iš tikrųjų reikėtų imtis veiksmų tam, kad atkurtume visuomenės pasitikėjimą sportu nes sportas, sportų tikrai skleidžiamos geros e, teigiamos vertybės. Antai e, azartinių lošimų reglamentavimas galėtų prisidėti prie būtent aptariamo reiškinio sprendimo, nes daugelį šalių tai nereglamentuojama. Ačiū ponė pirmininkė, e, komisijos narė. Europolo Europolo e, tyrimai mm, e, e, tai yra turim nemažai pavyzdžių, antai nustatyta, kad apie 700 varžybų visame pasaulyje paprastai būna susijusios su susitarimais dėl varžybų baigties. Antai Vengrija irgi nėra susijusi su tuo reiškiniu. Antai 2010 metais Vengrija irgi uh, dalyvavo tokiam reiškiny, mafijos e, šiaip jau grupuotės e, rengė e, lažybas dėl varžybų baigties ir su tuo buvo susiję nemažai pinigai, tūkstančių, kelių tūkstančių sumų, eurų sumų pinigai, bet to Kolumbijoje panašių atvejų buvo. Tad tokiu būdu manytume, kad e, šiaip jau tikrai mūsų pareiga yra kovoti su šituo reiškiniu. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai svarbu, kad Europos parlamentas ir komisija e, kalbėtų ir spręstų sustarimų dėl varžybų baigties e, klausimą, nes tas klausimas e, tikrai, e, tai, tai yra, tas reiškinys labai išplitęs. Daugelis mūsų kalbėjo apie futbolą, tačiau nereikėtų pamiršti, kad sustarimai dėl varžybų baigties klesti ir kitose sporto šakis, šakose. Mes turėtume saugoti sportą nuo tokių reiškinių, kadangi sportas iš tikrųjų yra visuomenės, visuomeninio gyvenimo svarbi dalis, e, auklėjimo, jaunimo auklėjimo vaikų dalis. Labai daug e, tokių reiškinių e, reiškiasi Azijoje. Ir mes turėtume, turėtume neleisti uh, E, lažybas dėl varžybų baigties, ypač tais atvejais, kai juose dalyvauja jauni žmonės. Ačiū. Toliau. Ponas Pirka. Ar jis yra salėje? Ačiū, ponė pirmininkė. Europolo tyrimų rezultatai mums aiškiai uh, rodo, kad uh, susitarimai dėl varžybų baigties yra, kad e, sumos iš to gaunamos, plaunamos, tad iš tikrųjų reikia koordinuotų veiksmų. Tad e, iš tikrųjų reikėtų, kad sporto asociacijos, federacijos taikytų visiško netoleravimo šitiems, e, šitiems reiškiniams uh, politiką ir kad tokius reiškinius reikėtų kriminalizuoti. Uh, Tad reikėtų imtis priemonių tam, kad um, būtų skatinamas sporto integralumas. Labai ačiū. Toliau ponas Svert. Labai ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisijos narė už tai, kad jūs išdėstėt komisijos poziciją šiuo klausimu už, ir labai gerai, kad parengta rezoliucija skirta korupcijai sporte, bet m, mm, tai ne vienintelė problema. Antai Slovenijoje dabar nemažai vyksta tyrimų atvejų. Mes jau nustatėm tam tikrus atvejus susijusius su dopingo vartojimu. Uh, bet e, neužtenka vien imtis veiksmų valstybių narių lygių. Šiuo atveju nereikėtų kalbėti vien tik tai apie subsidiarumo principo laikomasi, kadangi korupcija ir panašus reiškiniai nepripažįsta valstybių sienų, todėl reikia veiksmų ES lygių. Buvo kalbama apie veiksmų, apie tyrimo koordinavimą, tad e, jau dabar imtasi tikrai didelių žingsnių kovojant su korupcija, bet to nepakanka. Mums reikia veiksmingų priemonių, reikia europinio požiūrio, reikia europinių struktūrų. Doamna comisar, stimați colegi, sport. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė, gerbimi kolegos. Sportas nėra vien fizinė veikla. Sportas taip pat atlieka ir šviečiamąją vaidmenį socialiniais klausimais. Jis padeda mums puoselėti gerą sveikatą. Jaunimas e, žiūri televizorių ir kągi, kągi mato jauni žmonės. Korupcija yra įsitvirtinusi sporte. Ir mažai kas sugeba ją atsispirti. Todėl privalome su šiuo reiškiniu kovoti griežtai. Ragino komisiją daryti viską, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, derinant nacionalinius teisynus. Raginu komisiją taip pat sudaryti susitrimus su, triu, su trečiosiomis šalimis, kuriuose labai dažnai yra įsitvirtinusios nusikalstamos grupuotės. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas. Aš manau, kad mums reikia. Uh, sudaryti e, tarptautinių masų veikiančią sąjungą e, kovai su šiuo reiškiniu. Pane Vasilijau, dėkoju, pane Pirnikė, dėkoju gerbėmiems parlamento nariams už šią galimybę aptarti, kaip galima būtų įveikti vieną iš baisiausių e, sporto problemų. Galiu Jūs patikinti, ponė Boskurt, kad ši problema kelia mums didžiulį, didžiulį nerimą. Per pastarosius mėnesius skaitėme nemažai e, straipsnių žiniasklaidoje ir išgirdome apie įvairius tyrimus, kurie rezultatai parodo, jog susitrimai dėl varžybų baigties yra plačiai paplitę visame pasaulyje. Ir labai dažnai e, šios susitrimus sudaro tarptautinės nusikalstamos grupuotės. Šis reiškinys kenkia tiek mažiems, tiek stambiems e, klubams jauniems pažeidžiamiems sportininkams, teisėjams ir sportininkų tevams. Daug kas iš jūsų minėjo, jog ši problema yra tarptautinė ir todėl mums reikia ieškoti tarptautinio sprendimo. Už sportą atsakingos institucijos padė, kreipėsi mus prašydamos padėti joms išsaugoti sažiningumą sporte ir komisija yra pasirengusi veikti. Nėra lengva įveikti tokį reiškinį kaip susitarimai dėl sporto baigties. Aš bendradarbiauju su savo kolegomis lažybų sektoriuje ir su kolegomis, kurie užsima kovą su korupcija, tam, kad mes parengtume bendrą atsaką. Mes taip pat ėmėmės prevencinės veiklos ir skatinome ją vykdyti su visas suinteresuotas šalis. Manome, jog visi privalome bendradarbiauti. ES, policija, teismai, e, sporto asociacijos ir lažybų bendrovės. Dabar mūsų laukia didžiulė užduotis - patobulinti ir sustiprinti šį bendradarbiavimą tam, kad mūsų prevencinė veikla būtų veiksmingesnė, kad mes galėtume užkirsti kelią neteisėtiems susitrimams dėl varžybų baigties tarptautinių lygmenių. Geras valdymas taip pat yra labai svarbus. Mes turime ekspertų grupę, kuri šiuo metu uh, svarsto, kaip galima būtų patobulinti sporto klubų valdymo struktūras. Ir lauksime šios grupės darbo rezultatų 2000, iki 2014 metų. Taip pat laukime ir Europos tarybos konvencijos e, e, dėl kovos su manipulacija e, sporto srityje. Tai yra teisingi žingsniai, teisinga linkme. Mes taip pat ir galvojame apie tai, kaip galima būtų da, spręsti susitarimų dėl varžybų baigties problemą kuo aukštesnių tarptautinių lygmenių. Berlyne gegužės mėnesį vyks uh, už sportą atsakingų ministrų konferencija ir joje bus kalbama apie šią problemą. Aš dėkoju Jums už uh, Jūsų teigiamą indėlį į mūsų uh, pamastymus. Įveikti susitarim, susitarimus dėl varžybų baigties nebus lengva, todėl turime sutelkti savo jėgas, veikti ryštingai ir paremdami vieni kitus. Pone pirmininkė, prieš baigdama norėčiau pasakyti, kad e, aš neleisiu niekam vadinti korupcijos komisijos korumpuota. Ir todėl aš paprašyčiau, kad tas parlamento narys, ta parlamento narė, kurie apkaltino korupciją komisija korupcija atsiprašytų, bet panašu, kad ši ponia išėjo iš šios salės iš karto po savo pasisakymo. Aš tai tik tai galiu išreikšti viltį, jog niekas šioje salėje nepritarė šios ponios nuomoniai dėl komisijos. Ačiū gerbiamą komisijos narę. Norėčiau jūs ir parlamentarus informuoti, kad e, diskusija apie šios rezoliucijos projektą baigiama.